Mes Danijoje būtent dėl to ir norime likti ne eurozonoje. O manyčiau, jeigu e, prireiks, apie tai turi spręsti rinkėjai, kokios ekonominės politikos jie nori, o ne Europos Sąjunga. Ačiū. Kita sesija vyks balandžio 7 dieną, ji prasidės 14.30, tai bus speciali sesija, kur bus analizuojami Europos vadovų tarybos e, susitikimo rezultatai. Šiandien posėdį baigėme. Visiems ačiū.